Dėkoju, balsuosime rytoj skirtų laikų. Dabar Gėlės Ramos pranešimas bendrusios žuvinkysės politikos taikomieji moksliniai tyrimai. Ačiū pirmininkė. E, kai šviesa buvo pritemdyta, man iš tikrųjų labai patiko tas dalykas. Reikėtų tokį specialų efektą pritaikyti kaip galima e, dažniau, nes tiems, kurie taip vėlai dirba, tai tarsi, tarsi aušra išaušta, kai lempos vėl įjungiamos. Dabar prie pranešimo. Reikia užtikrinti mums atitinkamas ekosistemas ir žuvies išteklius, taip pat užtikrinti, kad žmogaus veikla nepaveiktų neigiamai aplinkos. Moksliniai tyrimai ir plėtra būtų neįmanomi, jeigu mūsų neparemtų ES mokslinė bendruomenė. Žuvininkystės srityje būtini tyrimai tam, kad būtų galima pateikti rekomendacijas, e, ekspertų patarimus teisės aktų kuriems. Taigi, e, tai taip pat būtina ir duomenų rinkimui o tai savo ruoštų gali prisidėti prie geresnės, gyvybingesnės žuvininkystės politikos. Pinigai yra ne. Problema yra pinigai, o ne pinigai, o žmogaus ištekliai, kažkas tai pasakė. Kai kas net sako, kad mokslininkai žuvininkystės srityje turi pernelik daug pinigų, bet problema iš tikrųjų yra dviejopa. Viena vertus, lėšos skiriamos pagal 7 mokslinio tyrimų paramų pagrindų programą e, žuvininkystės ištekliams tirti turėtų būti bendras dalykas. Mes turime imtis holistinio požiūrio į šį klausimą. Bet to aš noriu dabar pasakyti, kad kalbėjau su daugeliu mokslininkų, rengdama ir prieš rengdama pranešimą. Jie sako apie tai, kad iškyla labai daug problemų, kai reikia pateikti projektus pagal septintąją programą. E, turime akvakultūros dalykus, kurie yra susijęs su pramonė, taip pat ir moksliniai tyrimai jūros, e, jūros e, gyvūnų ir tai jau yra tarp disciplininiai dalykai. Galima galvoti, kad tarsi žuvininkystės generalinis e, direktoratas galėtų būti už tai atsakingas, tačiau atsakingas yra kitas departamentas ir labai sunku mokslininkams susisiekti su pareigūnais rengiančiais įvairius teisės aktus, kad galėtų pasakyti, kokios yra problemos. Mokslininkai mano, kad šis pasiūlymas skatina bazinius tyrimus labiau negu viešosios politikos tyrimus. Pateiksiu Jums pavyzdį. E, pagalvokime apie bendrijos jūrų strategiją arba žuvininkystės ir klimato kaitos sąsąją. Tie dalykai nepatenka e, žuvininkystė, švari jūrų aplinka, apie tai kalbama, bet reikia, kad tai pasiektume, reikia, jog mokslininkai E, įsijungtų į mūsų veiklą ir reikia atitinkamų finansavimo šaltinių. Taip pat trūksta jaunų mokslininkų e, žuvininkystės mokslinio tyrimų srityje. Atrodo, kad šis sritis mažiau patraukli negu kiti, galbūt universitete būtų galima pasiūlyti atitinkamus įdomius kursus šioje srityje ir užtikrinti būsimą darbo vietą žmonėms gavusiems išsilavinimą. Reik, taip pat, gal, reikia taip pat galvoti, kad valstybėse narėse egzistuoja skirtingi modeliai. Dėl to sunku surinkti palyginamus duomenis. Reikia, kad savo veiklą sustiprintų ir nacionaliniai mokslinio tyrimų institutai. Reikia taip pat pasiteikti ir pačių žvėjų išmanimą ir kompetenciją rengiant tam tikrus pasiūlymus. Tai yra labai svarbu. Ačiū dabar ponas Potošnik. Ačiū. Pirmininkė, iš tikrųjų malonu kalbėti apie savo paties atsakomybės rytį. Komisija sveikina e, pranešimą dėl bendrosios žvinkistės politikos ir noriu padėkoti pranešėjai poniai Ramos ir žvinkysės komitetui už puikų darbą. Pranešimas buvo parengtas tinkamu laiku, kuomet yra e, rengiama e, <clears throat> jūrų žuvininkystės tyrimų programa ir e, bendrijos žuvininkystės politika, kurioje yra ir tyrimų atskiras skyrius komisija atsižvelgs į pagrindinius pranešimo aspektus ir mes sveikiname įsakytą paramą europiniai e, jūrų mokslinio tyrimų žuvininkystės strategijai ir taip pat naujas iniciatyvas susijusias su e, e, geresniais veiksmais siekiant derinti komisijos ir valstybių narių tarpusavio veiksmus. E, Komisija sieks, kad žuvininkystai ir akvakultūrai būtų numatytas pakankamas biudžetas, e, tačiau e, taip pat išlaikant ir atitinkamą balansą lyginant su tokiais sektoriais kaip e, žemės ūkis ir miškininkystė, atsižvelgiant atitinkamų programų įgyvendinimą. Ir mes tikimės, kad tiek žuvininkystės, tiek akvakultūros sektorius ateityje e, susilauks daugiau dėmesio ir geresnio finansavimo. Komisija ateityje, atsižvelgdama į prašymo nuostatas, e, skirs daugiau dėmesio žuvininkystės ir akvakultūros sektoriui, skatins mokslinius tyrimus, įvairias darbinės programas ir e, skatins kad būtų vykdomas geresnis koordinavimo darbas tarp nacionalinių mokslinio tyrimų programų. Taip pat komisija plačia, platesnėme kontekste tai yra Europinės mokslinio tyrimų erdvės srityje e, sieks e, skirti didesnį dėmesį žuvininkystėje ir akvakultūrai. Turint omenyje šias išvardintas e, iniciatyvas, mes galime kalbėti apie solidų pagrindą, e, kuriuo remdamėsi mes e, galėtume vykdyti solidžią tyriamąją veiklą mokslinio tyrimų užsatinusios pagrindų programos kontekste žuvininkystės ir akvakultūros srityje. Ir aš dar galėčiau pridurti, kad uh, E, galiu Jums garantuoti, kad e, darbai tikrai e, nevyks sudėtingesnėmis sąlygomis, negu vyko iki šiol, paprasčiausiai todėl, kad tie patys specialistai tes, tes savo darbą toliau ir mes čia bendradarbiaujame tiek su komisaru Borgu, tiek su kitais komisijos padaliniais. Ir aišku, darbas dabar taps labiau sektorinis, tačiau iš tikrųjų nebus sudėtingesnis. Noriu nuoširdžiai padėkoti Jums už atliktą darbą. Manau, kad jis iš tikrųjų buvo puikus. Ačiū pirmininkas, ačiū komisaru. Balsavimas vyks rytoj nuo 10.30. Kitas posėdis taip pat prasidės rytoj vasario 19 dieną e, nuo 9 valandos ir aš manau, kad dabar mes galime išjungti šviesą salėje.